dėl padėties Sirijoje. Pone Mogerinį, prašom. Ačiū pirminkė. Sirijoje susidurime su didžiausia humanitarinė tragedija mūsų regione nuo antrojo pasaulinio karo. 6,5 milijono e, sirų perkelti šalies viduje ir jeigu ir toliau bus kovojama, jie taps rytojaus pabėgėliais. Maždaug 400 tūkstančių sirų nebegali pasinaudoti humanitarinę pagalbą, e, ypač šimtose vietose. 4,6 e, e, e, milijonų sirų yra pabėgėliai ir toliau vyksta kova šalies viduje. Badas yra naudojamas šioje šalyje kaip ginklas, ypač prieš moteris ir vaikus. Sirijos vyriausybė garantuoja galimybę pasinaudoti humanitarinę pagalbą Madajoje, bet to nepakanka. Labai daug žmonių e, negali gauti maisto, medikamentų, pagrindinių paslaugų mėnesių mėnesius. Homso vietovėse e, vykdomi tam tikri veiksmai, veiksmai, bet jų vis tiek nepakanka. Paliaubos yra įgyventinamos, bet to nepakanka ir e, Sirijos e, vykdomas režimas, jos sąjungininkų vykdomas režimas yra nepriimtinas ir būtina uh, kreiptis į visas šalis, kad jos e, nebebombarduotų ir e, užtikrintų e, taiką ir laikytųsi tarptautinės humanitarnės teisės. Būtų visiška katastrofa, mano nuomonė. Ir tikimės pradėti politinį procesą. E, vietose, nes e, kitaip e, situacija tikrai nepagerės. Buvo padaryta tam tikra pažanga Irake, kalbant apie um, islamo valstybės veiklą, bet Sirijoje pažanga nebuvo tokia didelė. Ir uh, nebus įmanom įveikti islamo valstybės, jeigu toliau bus tęsiamas karas Sirijoje. Sirijoje ir Irake vis dar vyrauja chaosas ir uh, Tik pati Sirija gali užbaigti savo pilietinį karą, eiti e, susitaikymo keliu ir e, taip padėti nugalėti islamo valstybę. Atrodo, kad tai yra reali sąlyga ne tik kovoti su Daesh, su islamo valstybė, bet ir e, ją nugalėti. Turime apjungti pastangas ir Sirijos viduje, ir už jos ribų. Uh, ES vaidina itin svarbu vaidmenį ir visų pirma norėčiau pasakyti, kad taip yra dėl humanitarinių priežasčių. Puikiai žinome, kad e, karo pabaiga Sirijoje siejasi su mūsų pačių saugumu nes, e, žinoma, tai sukurs geresnės sąlygas kovoti su islamo valstybė, tai siejasi su mūsų interesais. Tarptautinė e, Sirijos paramos grupė e, įvykdė vieną pirmąjį darybų raundą, Tai buvo um, sudėtingos, sėkmingos dėrybos. Um, New York'e gruodžio mėnesį buvo patvirtinta saugumo tarybos e, rezoliucija, buvo patvirtinta vienbalsiai. Galiausiai pavyko um, suburti tarptautinį bendruomenę. Um, Vienoje e, vyko e, minėtos dėrybos ir visą tai rodo e, Sirijai ir atsinkamoms šalims mūsų vienybę. Tai turėtų rodyti kelią į priekį. Vyriausybė ir opozicija turėtų tęsti dėrybas ir tam ruošiamasi, kaip žinia, numatoma, kad dėrybos prasidės Ženevoje tikriausiai kitą savaitę. Numatoma E, šešių mėnesių laikotarpis, kad Sirijoje įsitvirtintų patikima vyriausybė ir kad vėliau vyktų laisvi ir sažiningi rinkimai remiantis naująją Sirijos konstituciją. E, tikimasi, kad e, tokie rinkimai įvyks ir tam reikėtų, kad juose dalyvautų sirai ir už Sirijos ribų. Reikia užtikrinti, kad būtų gyvendinamos šalių pasitikėjimo stiprinimo priemonės, kad būtų e, laikomasi paliaubų susitarimo. E, žinoma, e, tokia darbo atvarkė, toks kalendorius labai ambicingi, bet akivaizdu, kad negalime sauliaisti švaistyti laiko. Turime užsibriežti tokius svarbius tikslus, kad būtų vilties, jog šis procesas prasidėtų. Dabar galimybė pradėti šį procesą yra reali ir dėl to e, priešingų šalių pasipriešinimas tik stiprėja. Mm, turėtume pasinaudoti šią galimybę, kurios neturėjome anksčiau. Jums leidus pasakysiu, kad e, tokia galimybė neišliks atvira amžinai, jeigu ją nepasinaudosime dabar. Ir dar pridursiu, kad mano nuomonė pagaliau uh, sugebėjome visi kartu prie vieno stalo aptarti Sirijos problemą įvairios šalis. Taip pat ir todėl, kad praeitą mėnesį, praeitą liepą um, sugebėjome susitarti dėl galimybės, kol kas dar ne dėl faktų, bet dėl galimybės visą tai aptarti, susidėrėti ir toliau vyks dėrybos. Uh, yra tam tikros sąlygos, kurių reikia laikytis vėlgi, bet, bet kuriuo atveju kelias bus nelengvas visoms šalims. Teikiame savo vieningą paramą ir e, šis klausimas e, buvo įtrauktas į visų e, ministrų tarybų darbo tvarkės Praeitas postis vyko tik vakar. Visą tai rodo, kad esame vieningi. Su ponu Vestura buvau kaip tik susisiekus visai neseniai Briuselėje, kad aptartume, kaip ruošiamasi dėryboms kaip ES kartu su valstybėmis narėmis galėtų veikti koordinuotai ir padėti įgyvendinti Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją. Vakar, kaip sakiau, e, užsienio reikalų ministrai aptarė Siriją, aptarė tolesnį darbą, kaip įgyvendinti šią rezoliuciją. ES ir valstybės narės e, rems darybas dėl Sirijos ir visą perinamąjį laikotarpį mm, E, renkant ekspertinės žinias, siekiant konsensuso, e, užtikrinus paliaubas vietos lygmenių, tartutinių lygmenių, ruošiamės um, padidinti mūsų paramą Sirijos žmonėms, uh, apriepiant uh, vietos valdysenos uh, poreikius, šalies rekonstravimo, atstatymo poreikius. Taip um, elgiamas ir Irake, ir um, kitur, kur buvo išlaisvintos tam tikros teritorijos, mm, buvo padidinama pagalba, parama kai atsirasdavo tokių galimybių ją pasinaudoti. Mobilizavome iki šiol beveik 5 milijardus eurų, kad padėtume Sirijai, e, be to yra parengtas bendrasis ES e, paužiūris, e, ruošiamasi Londone vykstančiai konferencijai dėl Sirijos. Joje dalyvaus Taip pat ir Kuveitas ir kai kurios kitos valstybės, tokios kaip Norvegija, konferencija planuojama surenkti vasario ketvirtą dieną. Taip pat siekiama paremti Libaną ir Jordaniją ne tik šioms šalims atliekant puikų darbą, priimant pabėgėlius, bet ir siekiant padėti šioms šalims sustiprinti savo pasipriešinimą, atsparumą įvykiams šiame regione ir um, esu tikra, kad apie tai dar kalbėsime. Manau, kad ES svarbiausias prioritetas investuoti į šių dviejų šalių atsparumą, kad um, joms nekiltų didelių uh, saugumo, socialinių, politinių problemų, uh, dėl kurių uh, krizė Sirijoje galėtų dar paumyti. Taip pat siekiama kuo sparčiau gyvendinti humanitarinę ir kitokią pagalbą, kai tik stabilizuosis sąlygos šalyje, kad būtume tikri, jog jau artėjama prie taikos ir kad šalis galėtų, galės atsigauti. Neseniai aptariam ir Saudo Arabijos, ir Irano įtampą Su abiem šalimis palaikome ryšį, norime joms e, parodyti, kad e, Yra labai svarbu užtikrinti, kad dėrybos dėl Sirijos vyktų e, saugiai ir kad šiame daugia šalime kontekste mm, nepadidėtų įtampa tarp Saudo Arabijos ir Irano. Tai svarbu, svarbu ir mums visiems kaip europiečiams, kartu su partneriais iš JAV ir kitų valstybių, tokią žinę perduoti visiems mūsų pašnekovams šiame regione. Visos šalis Sirijos viduje e, turi padėti viena kitai eiti taikos e, keliu, kai kurios priemonės turi būti gyvendinamos nedelsiant, kad e, būtų sukurtos palankios e, dėryboms sąlygos, kad dėrybos vyktų patikimai ir kad jos atneštų rezultatus Sirijos piliečiams kuo greičiau. Vienoje ir vėliau New York'e su regionėmis ir vietos šalimis susitarėme dėl daugelio sąlygų, kurios turi būti gyvendinamos vietoje Sirijos piliečiams turi padėti tarptautinė bendruomenė ir aš jau sakiau, kad ji yra pasiruošusi tai padaryti. Praeitą e, savaitę buvau susitikusi su Sirijos opozicijos um, aukštuoju dėrybų komitetu, jo vadovu ir um, Šis e, komitetas yra pasiruošęs remti dėrybas, užtikrinti reikiamus pajėgumus dėrybų metu ir pradėti perėjimai laikotarpį, kai bus tam laikas. Taip pat um, um, mums atstovaus specialusis atstovas visų darybų metu. E, jam padedu surinkti darybas, viską suplanuoti. Reikia, kad ir įvairioms Sirijos grupėms būtų atstovaujama įstamiai, nes tik tai taip galėsime susitarti. Norėčiau pasakyti tai, e, kas paprastai neminima, e, bet E, Sirijos visuomenė e, pati Sirijos viduje turės suvaidinti labai svarbų vaidmenį gyventindama įvairias priemonės, pavyzdžiui, palaikydama paliaubas vietos lygmenių. E, ten veikia įvairios šalis ir jos turi būti įtrauktos į dėrybas, į visą diskusijų procesą kuo anksčiau. Jeigu kuri nors grupė nebus įtraukiama dėl religinių ar etninių priežasčių, e, tai nepasitarnaus e, susitaikymo labui. Reikia rasti veiksmingiausią, geriausią būdą įveikti islamo valstybę Irake. Buvo padaryta klaidų ir čia turėtume e, jų pamėginti išvengti. procesas, kuriant naująją Siriją, tik prasidėjo Ir manau, kad taikos procesas Sirijoje yra įmanomas. Per pastaruosius metus sugebėjome parodyti, kad gali vykti teigiamų gerų dalykų. Perinamasis laikotarpis gali prasidėti ir islamo valstybė gali būti nugalėta. Po penkerių ilgų e, darbo metų atsirado tokia galimybė ir dabar e, sirai e, turi griepti šią galimybę pradėti pereinamai laikotarpį, baigti karą ir stab, sustabdyti islamo valstybę. Ir jie turi žinoti tai, ką mes visi norime jiems pasakyti, kad dirbsime toliau, dirbsime kartu, tarptautinės bendruomenės ir šio regiono labui, kad šis procesas taptų įmanomas. Dėkuoju. Ką tik gavau žinę, beje, susijusi su ankstesnė diskusija. Ar galėčiau paskelbti šią gerą žinę, kad Kolumbijos vyriausybė ir FARC mm, ką tik paskelbė, e, kad pasiekė susitarimą dėl paliaubų ir e, sutarė dėl mechanizmo, kaip tą susitarimą įgyvendinti. E, kad tokių pavyzdžių būtų daugiau. Ačiū. Grazie. Iš tiesų, puikios naujienos. Dėkoju komisijos pirmininko pavaduotoje. Jūs užvelgėte situaciją Sirijoje, dabar prasidės debatai. Pradėsime nuo frakcijų atstovų. Pone Gabriel, EPP vardu, pusantros minutės. Pirmininkė vyriausiai galiotinė, noriu pirmiausiai padėkoti Jums už pastangas ir už aiškę žinę. Šiandien jūs parodėte, kad ES sugeba atremti iššūkius, pasiekti pažangos tiek humanitarnės pagalbos, tiek politinėje srityje. Nors kaip dėmesį į keturis aspektus. Pirmiausiai, valstybių narių įmokos į e, humanitarnės pagalbos fondą. Mes turėtume ne tik šiandien mokėtas įmokas, tačiau nepamiršti rytojus valstybės narės privalo vykdyti savo pažadus, taip pat ir padėdamas pabėgėliams. Taip pat e, yra akivaizdu, kad e, besikeičianti situacija vietose turi atsispindėti ir e, darybose Ženevoje. Turime E, užtikrinti, kad nebūtų nutraukiamas sąsajos e, tarp e, anksčiau pasiektų darybų rezultatų ir naujai vykdomų pokalbių tarp atskirų darybininkų grupių. Taip pat 2015 m. gruodžio mėnesį Junktinių tautų saugumo taryba priėmė labai aiškį rezoliuciją, kurie įvertino padėtį Sirijoje ir e, atkreipė dėmesį į būtinybę užtikrinti ir apsaugoti moterų teisės. Žinau, kad vakar buvote susitikusi su Jordanijos užsienio reikalų ministru, taip pat kaip ir santykiuose su Libanu. Viskas yra vertinama labai teigiamai kalbant apie mūsų pastangas tiek išspręsti konfliktą Sirijoje, tiek apskritai mūsų pastangas viduržėmio jūros regione. Dabar ponas Boštinarų, socialistų demokratų frakcijos vardu, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamo vyriausiai galiotinė komisijos vicepirmininkė. Sirijoje vykstantis pilietinis karas trunka jau šeštus metus. Praėjusiais metais mes matėme, kokia tragedija vyko Madaja mieste. Šalyje klesti smurtas, nėra jokios realios valdžios, vaikai miršta iš bado ir dabar mes pagaliau galime pasiekti, kad humanitarnės pagalbos konvojus pasiektų miestą, kuriame jau kelis mėnesius tūkstančių žmonių. Kitose Sirijos regionuose yra daugiau miestų esančių tokia situacija. Noriu priminti pono Vankimūno e, žodžius, kai jis pasakė, kad e, badą naudoti kaip karo įrankį reikia vertinti kaip karinį karo nusikaltimą, už kurį reikia bausti. Taigi mes privalome kuo greičiau gyvendinti 2054 saugumo tarybos rezoliucija ir vienoje priimta rezoliucija. Taip pat būtina keisti politinę padėtį, turint omenyje, kad tik užtikrinus politinį stabilumą galima tikėtis tvarios taikos Rusijos vykdomi bombardavimai prisideda prie civilinių objektų griovimo ir kenkia nusaikiai opozicijai. Šie bombardavimai yra kontraproduktyvus. Į konflikto sprendimo procesą reikia įtraukti visas svarbiausias regiono valstybės - Iraką, Iraną, Saudo Arabiją ir Turkija ir aš tikiuosi, kad vasario ketvirtą dieną vyks naujas darybų raundas dėl taikos ir kad bus priimami apčiuopimi sprendimai, nes taikos užtikrinimas yra vienintelė prielaida sėkmingai kovoti su Daesh ir padaryti galą pabėgėlių srautams. Ir aš tikiuosi, kad Daesh vieną dieną sulauks pelnyto galo dabar. Ponas Belderis kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Du klausimus aš noriu užduoti, kalbant apie Sirijos tragediją. E, noriu paminėti mažiausiai 400 tūkstančių žmonių apsaustose teritorijose bei krikščionių mažumos padėti. Padalija tapo simbolių mm, badaujančių žmonių Sirijoje, taip pat ir kitose e, apsiaustose miestuose, tokiuose kaip Alepas ir kiti, yra 200 tūkstančių žmonių, kurie badauja. Ir aš noriu paklausti vyriausiosios įgaliotinės kodėl ES tose vietovėse iš lėktuvų nemėto maisto paketų, o tą daro tik tai rusai. Taip pat noriu kreipti dėmesį į tai, kad krikščionys yra švaromi iš savo gyvenamų vietų, yra konfiskuojamas jų turtas ir E, tokius veiksmus taip pat vykdo ir kurdai. Aš jaučiu simpatiją kurdams, tačiau mes negalime pritarti ES mastu Sirijos kodifikavimo procesui. Ponai Taličkai žodis. Ačiū. Aš labai tikiuosi, kad po kelių, po kelių mėnesių čia vidurnaktį galėsiu jūs pasveikinti padarys pažangą dėl Sirijos. Aš perskaičiau labai didelį dokumentą per pastarąsias kelias dienas, tai pilnai pasakyti negaliu, bet bent porą žodžių tarsiu. Visų pirma, labai aišku, kad šito krūvino karo metai padarė poveikį visų pirma patiems sirams, bet e, tas poveikis gali būti jaučiamas visame pasaulyje. Mes matome naikinančias islamo valstybės išpolių pasiekmes prancūzams, rusams, turkams, libaniečiams, Saudo Arabijos gyventojams ir tai tik keletas tautų. Manau, pas, ta, paskutiniai metai buvo tas skambutis, kuris turėjo mus pažadinti. Ir karas Sirijoje iš tiesų performuluoja politiką visame žemynė, ypatingai todėl, kad e, Sirijos pabėgėlių problemos sprendimas parodė ir mūsų pajėgumus. O lapkričio mėnesio teroristiniai išpoliai Paryžiuje tikrovėje reiškia tai, kad grėsmė kelia nerimą kiekvieną dieną visame žemynė. Aš tvirtai tikiu, kad Ženevoje pasieksime pažangos, mes negalime sauliaisti pralaimėti, bet į keturis dalykus turime atkreipti dėmesį. Visų pirma, visos vietos Rusija, Iranas, Asado režimo palaikantis turi laikytis Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos, nutraukti karinius išpolius prieš civilinius gyventojus, padėti taip pat visiems turėtų, ypatingai užimtoms vietovėms. Ir šita politinė situacija negali būti išspręsta neteikiant humanitarnės pagalbos Sirijos žmonėms. Taip pat reikia siekti Asado valdžios palaikymo ir taip pat reikia, kad visos kitos jėgos ar valstybės tame regione gerbtų jo valdžią. Tai yra svarbu Sirijai ir mums. Jokia korinė strategija bus neefektyvi, jeigu ji bus izoliuota. Ir tikiu, linkiu jums sėkmės ir labai džiaugiuosi kad Čekijos ambasada taip pat galės prie to prisidėti ir aš tikiuosi, kad pažanga tikrai bus padaryta. Dėkui. Ačiū. Tikiuosi, kad kiti kalbės pagal paskirtą laiką, nes mes labai vėluojame. Kitas kalbėtojas Hadzi Džordžiu. Dėkoju, pirmininkė. Pone Mogeriniai, nežinau, ar kas nors iš mūsų čia salėje išvelgia kokių nors pragėdrulių. Aš kalbu apie Siriją. Jei matote tokių teigiamų punktų, pasakykite mums čia dabar. Prisiminkime arabų pavasarį turėjome daug vilčių, o dabar žvarbi, šalta arabų žiema. Šimtai tūkstančių pabėgėlių, tūkstančiai žuvusiųjų. Pasaulio lyderiams dėrėtų prie vieno stalo susodinti vyriausybę remiančias jėgas ir opoziciją. Taip pat Irano, Saudo Arabijos atstovus. Matome, kaip Turkija pasitelkia savo armiją ir atakuoja kurdus. Pone Mogherini turėtų kreiptis į buvusį JAV prezidentą Bušą ir pasakyti jam, pažiūrėkite, kokios pasiekmės to, ką jūs darėte Pažiūrėkite, ką atnešė jūsų politiniai veiksmai, pažvelkite į milijonus pabėgėlių ir tūkstančius žuvusių. Visa tai atsitiko todėl, kad jūs, ponė Bušai, vykdėte tokią politiką. Pane Lochbiler, ačiū pirmininkė. Lapkričio mėnesį vykusios dėrybos Vienoje pažadino naujas viltis, kad pavyks susitarti Sirijoje. Dabar e, e, viskas tarsi blokuojama e, ir ko gero galima numatyti, kad dėrybos nepasistumės į priekį tol, kol nebus sutarta dėl esminių dalykų. Sirijos opozicija reikalauja, kad E, vyriausybė nedelsdama nutrauktų civilių bombardavimus bei blokadas. Tačiau šie reikalavimai išlieka e, neišgirsti, kaip kad rodo visai neseni įvykiai. ES turėtų daryti poveikio Rusijai ir Iranui, E, tam, kad būtų baigtas karas prieš civilius gyventojus. Antra, reikėtų išsiaiškinti, kokie, e, kas turėtų dalyvauti taikos dėrybose. Į šį procesą reikėtų įtraukti ir Sirijos kurdus. Čia ES turėtų laikytis aiškios pozicijos. Reikėtų e, suformuoti kiek įmanoma visus įtraukiantį susitarimą. Taip pat reikėtų bendradarbiauti ir su kaiminėmis šalimis. Londone vasario mėnesį yra numatyta donorų konferencija ir ES turėtų pasirūpinti, kad būtų surinkta pakankamai lėšų humanitariniai pagalbai teikti ir kad ta humanitarinė pagalba kenčiančius gyventojus pasiektų laiku. Ponas Borgėcijo, ačiū pirmininkė. Sausio 25 dieną yra numatytos diskusijos apie Siriją ir aš norėčiau e, pasiteirauti, ar ir vyriausioji įgaliotinė nemano, kad tą susitikimą reikėtų atidėti, nes trūksta susitarimo. Iš viso neaišku, e, kas iš opozicijos turėtų dalyvauti tame dialoge. Taigi, man atrodo, susitarimas dar labai toli e, Tikslai yra labai ambicingi, bet e, reikia suprasti, kokiais būdais tuos tikslus galima įgyvendinti. Taip pat reikėtų um, smerkti ne vien tik tais vyriausybę, bet ir opoziciją, Turkiją. Man atrodo, kad reikėtų išsiaiškinti ir kokia yra uh, ES poziciją dėl to, kad Turkija per Sirijos teritoriją nelegaliai perka naftą. Taigi, tikrai norėčiau e, sužinoti ir ką ES mano apie tos pranešimus, kurie mus pasiekia iš Rusijos. Uh, Beje, tiesa ir tai, kad Rusija taip pat rengia bombardavimus Sirijoje. Ponas Golniš. 200 tūkstančių žuvusiųjų daug susiduria su siaubingomis e, situacijomis isla, islamistų vandalizmas, krikščionių atveju daug nužudytų, nukryžiuotų ir nu, kitaip sunaikintų žmonių, e, nukirstos galvos. Ir, e, Ir akivaizdu, kad tai turi būti, tam turi būti užkirstas kelias. Ir pirmiausia, reikia dėl to tenkinti tam tikras sąlygas. Pirmiausia, reikia kalbėti su tos valstybės teisėta vyriausybė, nepaisant to, ką mes mastome ir manome apie ją. Mes negalime apeiti tos vyriausybės. Taip pat Turkija, Saudarabija, Kataras neturėtų remti džihadistų. Trečia sąlyga. Visos interesuotos šalys, įskaitant ir Rusiją ir uh, nuolatinės Europos saugumo tarybos narės, kad visos prestų šią problemą. Taip pat reikia, ne, nereikia būti naiviems ir galvoti, kad mes viską išspręsime, suorganizuosime laisvus rinkimus, kuriuose dalyvaus ir pabėgėliai, kurie pabėgo iš šalies. Džihadistai niekuomet nesitaikstys e, su tokiu susitarimu. Reikia, kad būtų patenkinta penktoji sąlyga, kad būtų atkurta taika jėgos būdu, tai turi būti tarptautinė jėga musulmoniškos valstybės irgi turi tame dalyvauti, tos, kurios nedalyvauja šiame konflikte, turi prisijungti prie tos jėga atstatomos e, taikos. Ir negalime leisti, kad vakarų valstybės bombarduotų šią šalį. Čia reikalinga įtraukti į sprendimą visą šalis. Ačiū, pana Štetina. Dėkoju. Pirmininkė, ponios ir ponai, Islamo valstybė, Asado režimas yra pagrindiniai veikėjai šiame pilietinėme kare. Asado režimas visgi priklauso nuo režimo sąjungininkų. Rusija pradėjo kištis į šį konfliktą praeitų metų rugsėjo mėnesį, tuo met, kai Asado oponentams buvo pagelbėta ir Asadas buvo išgelbėtas uh, Rusijos ir dėl to užsitėsi karas ir atsirado daugiau pabėgėlių. Kai kurie ES reikalauja, kad būtų bendradarbiaujama su Asado režimu ir Rusija, netgi Čekijos e, prezidentas Zemanas pritarė tam, kad reiktų kalbėti su e, Asadu. Ir taip pat EPP frakcijoje išgirstame vis daugiau balsų sakančių, kad reikia bendradarbiauti su Rusija. Aš manau, kad tai yra absurdiška ir šizofreniška. Ir viena priežastis, kodėl mes neturėtumėme to daryti, yra tai, kad tai reikštų bendradarbiavimą su šalimis, kurios vykdo terorą. Tai reiškia, viena vertus mes taikysime sankcijas Rusijai, o kita vertus su ją bendradarbiausime. Taip pat Asado režimas yra kur kas pavojingesnis ir žiauresnis nei Islamo valstybė. Isla, dėl Islamo valstybės 1400 žuvo, o Asado, dėl Asado režimo daugiau nei 12 tūkstančių žuvo, įskaitant ir vaikus bei moteris. Taip pat yra daug sirių, kuriuos kankino Asado režimas. Ir aš manau, kad Asado režimas yra dar pavojingesnis nei Islamo valstybė. Ačiū. Toliau ponas Weidenholzer. Ačiū pirmininkė. Įvykiai Sirijoje yra siaubingos tra e, tragedijos, žuvo šimtai tūkstančių žmonių. E, pusė gyventojų neteko namų, 5 milijonai išvyko į užsienį. Na ir kaiminiai regionai susiduria irgi su didžiuliu spaudimu. Taip pat e, tikri išbandymai tenka ir Europos Sąjungai. Reikia pasistengti, kad karas Sirijoje baigtųsi kiek įmanoma greičiau. Yra paskelbta jungtinių tautų rezoliucija. Daugeliui ta rezoliucija yra tarsi šviesa tunelio gale. Man atrodo, kad e, visiškai teisėta yra turėti vilčių, kad tas konfliktas baigsis. Ir aš noriu padėkoti vyriausiai įgaliotiniai už visas jos dedamas pastangas. Mes visi su nekantrumu laukiame e, e, įvykių per ateinančias savaitės. Bet tuo tarpu e, žmonės badauja, žūsta, bėga nuo bombų ir kai kurias, kai kurios tos bombos yra būtent iš vyriausybės režimo pusės. Mes beje ir patys turime laikyti savo pažadų. E, turime sudaryti sąlygą žmonėms grįžti į savo tėvynę. Tikrai yra nemažai žmonių, kurie norėtų grįžti atgal, kur kažkada buvo jų namai, bet jie dabar sugriauti. Uh, Kai kurie žmonės taikos tiesiog nesulauks, nes jie dabar badauja. E, dar yra ir daug politinių kalinių, e, kurie anksčiau kovojo už e, demokratiją. Norėčiau paminėti Basil Katabę, kuris buvo įkalintas ir neaišku, ar jis iš viso dar gyvas. Ko gero, reikėtų naujo maršalo plano tam, regione, galbūt tokiu pagrindu regione galėtų įsivyrauti taika. Ačiū, toliau Marietė Šakė, prašom. Ačiū, pirmininkė. Įgyvendintas Irano susitarimas. Dabar turime įtraukti Iraną, kad jis padėtų sustabdyti karą Sirijoje ir nutrauktų paramą e, Asadui. Badaujančių vaikų e, vaizdai parodo mums, kaip ten kenčia žmonės. 2016 metais gyvename. Turime pasižadėti, kad tokie dalykai niekada nepasikartos. ES turi sutelkti visas pastangas, turime to pareikalauti iš savęs šiuo nepaprastai sunkiu laikotarpiu. Mes turime imtis lyderio vaidmens ir humanitarnės pagalbos srityje, nes kitaip Iš Sirijos ir aplinkinių valstybių plūs pabėgėlių srautai. Tiesiog neprimtina tai, kad mes apie Sirijos kančias pradedame kalbėti tik tada, kai tai paliečia mus. Tai yra, kai į Europą atkeliauja teroras arba ISIS kovotojai. To nepakanka, mes turėtume daug daugiau pastangų padėti, sprendžiant tą krizę. Pone Arnotiu, E, Pone pirmininkė, mėly kolegos, po kelių savaičių e, Sirijai šves labai liūdną jubiliejų, penkerių, jau penkeri metai, kai vyksta karas. Tai yra didelis košmaras civiliams gyventojams Sirija. Yra chaoso padėtyje. Ir džihadistai dažnai yra, sudaro tų sukilėlių, prisi, prisi, jungia prie sukilėlių grupuočių. Na ir šiandieną matome, kad Sirijos režimas atsakingas už tai, kad 40 tūkstančių žmonių badauja Madajos mieste. Taigi vietiniai žurnalai rašo apie tai, kad e, tam tikros e, organizacijos e, vykdo savo veiklą. Taip pat daug yra įvairių kitų grupių, etninių grupių, kurios kenčia. Ir taip pat islamo valstybė plečiasi į Libiją, į, kitus, į kitas šalis, taigi mes privalome atkurti savo diplomatinius santykius su Sirijos valstybe. Ir Neseniai paskelbtoje ataskaitoje yra teigiama, kad vyriausybė sunaikino visus savo cheminius ginklus. Ponas Kan, ponė pirmininkė, mes matėme baisius badaujančių vyr, moterų vaikų vaizdus Madajos mieste. Užgult, apgultis ir badas yra Sirijos režimo pagrindinės, pagrindiniai ginklai. Taigi turime aiškiai pasakyti, kad apgultis ir vertimas badauti yra nepateisinamos karo priemonės. Junktinės tautos įvertino, kad daug 140 tūkstančių žmonių badauja. Mes turime pasirūpinti, kad humanitarinė pagalba to žmonės pasiektų, pasiektų ko galima greičiau. Islamo valstybė auga ir tarptautinė bendruomenė ir toliau leidžia, kad būtų imamasi kankinimų ir žmonės badautų. Mes turime įsitraukti į dienos procesą. Nepaisant tarptautinės bendruomenės, mes turime ieškoti politinio sprendimo ir jūsų sprendimas vyriausiai galiotinė skirti priekybinės privilegijas atitinkamoms valstybėms yra sveikintinas. Taip pat turime suvienyti visas opozicinės jėgas ir uh, musulmonų valstybių koaliciją suburti, kuri būtų pasiryžusi kovoti su terorizmu. Mes, ES, raginame Iraną ir Saudo Arabiją surasti būdų, kaip būtų galima joms dirbti iš vien, tam, kad būtų užkirsta kelią didžiausiai regiono humanitarniai kriziai. Atėjo laikas užkirsti kelią kriziai ir užtikrinti taiką ir klėstėjimą visiems Sirijos žmonėms. Ponas Arnotu nori jums užduoti, ponė, Arno, ponas Arnotu nori užduoti klausimą jums. Uh, Jūsų lyderis Jeremy Corbyn sakė, kad islamo valstybė turi, nori daug ką įrodyti. Jeigu jūs sutinkate su juo, tai kokie, ką jie nori įrodyti. Aš tiesiog e, manau, kad reikia kovoti su islamo valstybė, jie naudoja, naudojasi islamo vardu ir daro daug žalos visame pasaulyje. Ir kuo daugiau mes dirbsime iš vien ir naik, sunaikinsime islamo valstybę, tuo bus geriau. Ačiū, ponas Kosolino. Punto, Na, dabar šį vakarą ko gero galėtumėm paminėti, kad vyriausiai galiotinė e, tikrai imasi labai svarbių veiksmų. Svarbu, kad e, būtų įgyvendinti um, gyvendintas ABPO e sprendimas, o taip pat ir Junktinių tautų rezoliucija 2204. Tikiuosi, kad per artimiausias savaitės bus pasiekta apčiopiamų rezultatų. Tai labai sustiprintų ir Europos parlamento narių pasitikėjimą jumis. Aš žinau, kad e, einant šiuo keliu e, kyla daug iššūkių. Dabar susidurėme su tikra humanitarinė katastrofa. Ir Ko gero galime kalbėti apie ištisą e, Sirijos vaikų ir jaunimo kartos tragediją. Ir tikrai reikėtų e, dėti pastangas, kad būtų sukurtas naujas maršalo planas. Dar norėčiau tarti keletą žodžių apie pabėgėlius. Visų pirma, reikėtų išspręsti nesutarimus tarp tų šalių, kurios kovoja prieš ISIS. Ir taip pat dėja kalbėtas išjungiamas. Next one, Mr. Freund. Ačiū toliau, ponas Freund. Ačiū, pirmininkė. Mes teisėtai skundžiamės vėl ir vėl, kad mūsų sprendimai, o taip pat ir valstybių narių rezoliucijos labai lietai gyvendinamos. Ir dėja, čia tenka paminėti ir taikos procesą Sirijoje. Neseniai kalbėjome apie Kolumbiją. Na, o New York Times e, laikraštyje rašoma, kad iš viso net neaišku, ar sustikimas dėl e, Kolumbijos taikos procesų iš viso įvyks. Panaši padėtis ir Sirijoje. Visiškai visiškai nesenas liūdnas pavyzdys tai yra padėtis Madajos mieste. Taip, padėtis labai sudėtinga, bet kaip ir dėrėdamasi su Iranu dėl e, brandolinių aspektų, taip ir čia ES turi dėti dar daugiau pastangų. mes turime pabandyti susodinti prie vieno stalo visus susijusius asmenis ir ieškoti susitarimo. Panas Andriulakis. Drama Sirijoje tęsiasi. Tūkstančiai žuvusių, milijonai pabėgusių. Buvo sužibusi viltis, kai vyko susitikimas Vienoje Tačiau, nors ir numatyta humanitarinė pagalba, tačiau vis tiek tūkstančiai žūsta, tūkstančiai badauja, ypač Madajoje. 400 Daesh ISIS pagrobė. Sirijai reikia taikos, visam regionui reikia taikos. Nepavyks suvaldyti pabėgėlių krizės be stabilumo, be taikos Sirijoje. Todėl Europos lyderiai turi primtus sprendimus įgyvendinti. Po vadovų tarybos jie negali grįžti į savo sostinės ir, tuos, ir dirbti priešingai nei tuose sustarimuose numatyta. Petir ponė Petinir. Pone pirmininkė, manau, kad reikia politinio sprendimo, kuriame dalyvautų visos konflikto šalys, kad būtų nutrauktas penkerių metų karas Sirijoje, kad taikos dėrybos duotų rezultatų. Daesh keliama grėsmė pernelyg didelė, todėl mums reikia vienybės ir vienodo atsako 2015 m. vasarį Daesh užpolė 35 krikščionių kaimus. Tūkstančiai žmonių pagrobta, išvaryta iš namų. Situacija tik blogėja. Tai pralaimėjimas ir mums, ir Sirijai. Nes pakertamas vienas iš pagrindinių principų, tai yra religinės laisvės pagarbos principas. Turime raginti visas suinteresuotas šalis, kad jos e, sutelktų jėgas kovodamos su ISIS ir pasiektų taikos. Pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti poniai Mogerinį už jos pastangas ir už tai, kad labai atsargiai šiandien mums atnešė vilties žinę. Ji kalbėjo apie tą galimybių langą turime juo pasinaudoti. Gal pats laikas mums pradėti galvoti apie laiką po konflikto Sirijoje. Pažvelkime į nusidriekusias pabėgėlių eiles, į jų stovyklas. Kalbėjome, kad neturime kartoti Irako ir Afganistano klaidų. Viena iš klaidų buvo, kad demokratinis pasaulis toms šalims nesuteikė žmogiškųjų išteklių, kad jos kurtų savo demokratiją. Galbūt dabar pabėgėliams, jauniems žmonėms mes galime siūsti tokią žinę. Mokykitės, patys ruoškitės gyvenimui Sirijoje. Grįžkite į Siriją ir rūpinkitės ne tik savo, bet ir Sirijos ateitimi. Toks turėtų, toks turėtų būti tas maršalo planas ateities Sirijai. Marijas. Pirmininkė, pergalė prieš Daesh priklausys nuo mūsų laimėjimų Sirijoje, nuo taikos proceso. Sirijoje reikia naujos konstitucijos, naujų rinkimų. Reikia išskaidyti tas jėgas, kurios dirba džihadistų labui. Turime įtraukti Katarą, Saudo Arabiją, turime įtikinti tą šalis, kad neberemtų džihadistų. Turkija ir 3 milijardai eurų skirti Turkijai, kad jis stabdytų pabėgėlių srautą. Nepamirškime, kad turkai E, Turkijoje veikia nusikaltelių tinklai, jie siunčia tuos pabėgėlius toliau į Europą. Kad turime elgtis proaktyviai, aktyviau negu dabar. Tuos vadinamosius karštuosius taškus, hotspots, reikia steigti ne Europos Sąjungoje, Turkijoje. Mr. Kouso señora presidenta señora alta representante couso pirmininkę ir vyriausiai įgaliotinę. Jeigu norime progreso Sirijoje, tai pažvelkime, ką daro Turkija ir Saudo Arabija. Jie užmerkia akis įvykdomus nusikaltimus, slapta parduoda naftą, bombarduoja kurdus. Mums reikia keisti savo viziją. Neužtenka vien JAV vizijos, reikia formuoti savo europinę viziją, taip pat pradėti dėrėti su Sirijos vyriausybė. Girdėjome skundų, kad trūksta disku, e, dialogo su Sirija. Sirijos ateitį turėtų spręsti ne JAV, ne Rusija, o pati Sirija, patys Sirijos žmonės to nepadarys sustikimai Vienoje, Niujorke ar Ženevoje. Ponas Kastaldo, ačiū pirmininkė. Mes matome, kad milijonai e, žmonių pabėgo, šimtai tūkstančių žuvo ir galų gale tik tais dabar buvo e, pradėta sėstis prie dėrybinio stalo. Aš norėčiau priminti, kad įvairios organizacijos e, Saudo Arabijoje irgi yra džihadistinės arba ekstremistinės. Ar tikrai visi siekia taikos? Pažiūrėkime, kas e, vyksta e, Saudo Arabija, buvo neseniai e, nužudyti 47 asmenys dėl politinių priežasčių. Man atrodo, kad Saudo Arabija nesiekia taikos. Mes turime išspręsti Asado ateities klausimą. Būtent jis ir sukėlė šį chaosą. Rusija, Iranas, kitos šalis matome, kad irgi įsitraukė į visą procesą. Man kyla klausimas, kokie turėtų būti mūsų prioritetiniai veiksmai. Mes turėtumėm daryti viską, kad ISIS nebegautų pinigų ir ginklų. Bet matome, kad dabar ISIS vis dar gauna finansavimą. ISIS prekiauja naftą mes e, turime nutraukti šį procesą, kad e, turime užtikrinti, kad ISIS nebegaus pinigų iš naftos pardavimo. Epitidėjos. Ačiū pirmininkė. Mano nuomonė, Sirijos atveju ES perdėm dvėjoja įgyvendindama tą politiką, kuri užtikrintų krizės sprendimo galimybę. Tiesiog yra bendrais sprendžiama kaip problema filosofiniu pagrindu ir nėra taikomos tokios priemonės, kurios pagerintų padėtį. Turime humanitarinę krizę, kuri blogėja kasdien. Daug žmonių miršta, vyksta mūšiai, žmonės miršta arba nuo Daesho veiksmų, arba kitų veiksmų ir ES tiesiog stovi ir stebi. O sprendimai yra labai aiškus. Mes pirmiausia turime izoliuoti tas šalis, kurios remia džihadistus. Tai reiškia Turkiją, Katarą, Saudo Arabiją. Ir antras dalykas. Europos Sąjunga turi nedelsint pradėti diskusiją su Rusija, prezidentu Asadu ir Sirijos kurdai, kurdais, taip pat Sirijos opozicija, kad būtų galima sukurti naują uh, valdysenos atmosferą šalyje ir kad būtų išspręsta ši situacija. Situacija, kur praliejamas kraujas, tai yra gėdinga e, visam pasauliu ir Europos Sąjungai. Ačiū dabar žodis poniai Morkerinė. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad iš ties bandau rodyti bent, kokių, bet, kokių, bet šiokius tokius vilties ženklus, nes manau, kad jeigu nerasime vilties priežasčių, tuomet bus labai sudėtinga įdėkti tuos pokyčius, kad situacija pagerėtų. Tačiau iš ties tas kelias bus labai sudėtingas ir ilgas. Taigi tikrai prašau, nesitikėkite kokių tai dramatiškų pasikeitimų greitai. Mes galiausiai padarėme štai ką Mes pradėjome eiti teisingų kelių, tačiau dar esame toli nuo karo pabaigos. Bet tiesa, kad jeigu pažvelgtumėme tai, kas buvo prieš vienerius metus, kai nebuvo tartutinės bendruomenės vienybės, nebuvo regiono vienybės ir nebuvo iš vis jokio kelio, nebuvo jokio proceso, nebuvo kalendoriaus, nebuvo veiksmų plano, o šiandieną žinoma, kad situacija yra kur kas geresnė ir tai leidžia mums jausti uh, teisingą kryptį ir sukurti reikiamas sąlygas tam, kad prasidėtų pokalbiai, diskusijos, kad būtų gyvenintas veiksmų planas. Ir aš manau, kad toks ir yra mūsų ES vaidmuo. Būtent turime derinti veiksmus su visomis valstybėmis narėmis, tomis, kurios sėdi prie stalo ir tomis, kurios nesėdi prie stalo. Dėl to man yra labai svarbu ir toliau kelti Sirijos klausimą užsienio ministrų tarybos posėdėje tam, kad visos 28 valstybės būtų įtrauktas į procesą, kad visa ES būtų išgirsta ir kad nuolatos vyktų informacijos keitimasis abiejomis kryptimis. Ir aš džiaugiuosi, kad tą patį galime daryti su parlamentu, nes, kaip žinote, man parlamentas yra labai svarbus išorės veiksmų veikėjas. Tačiau toks yra, mano manimu, mūsų vaidmuo, ne kelti sąlygas, iš ankstinės sąlygas, bet jas sukurti tam, kad tie, tos diskusijos, kad tie pokalbiai prasidėtų, kad jie duotų rezultatų. Artimai bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis, daugelis jūsų uždavėte klausimus apie tai, kokia turėtų būti opozicijos delegacijos sudėtis, laikas, modalum, ypatumai ir ar pirmadienį kitą savaitę bus pradėtos dėrybos, ar jos bus atidėtos. Mes visą tai kalbėjomės ne tik užsienio reikalų ministrų taryboje vakar, bet taip pat kalbėjomės, aš asmeniškai kalbėjausi su ministrūra kabinetu. Ir aš turiu pasakyti, kad jungtinių tautų specialiajam pasiuntiniui tenka svarbus vaidmuo ir jį turi remti ta paramos grupė. Tačiau aš manau, kad mes, ES, turime išsaugoti jungtinių tautų vaidmenį, kad būtų ten surastas tinkamas laikas ir dėrybų ypatumai, dėrybų, kuriems jie vadovaus. Taip pat turime pasirūpinti, kad visi regiono veikėjai, visi tarptautiniai veikėjai jaustųsi patogiai dėl to, kad svarbiausias e, vaidmo tenka jungtinėms tautoms. Ir visiems joje. Ir mums, europiečiams, labai svarbu, kaip sakiau pradžioje, yra tai, kad vienu ar kitu būdu viskas, aišku, priklausys nuo jungtinio, jungtinių tautų specialaus pasiuntinio, bet vienu ar kitu būdu mes turime surasti būdų, kaip būtų galima užtikrinti, kad visos skirtingos grupės Sirijoje, tie, kurie dalyvavo konferencijoje ir kurie nedalyvavo Rihade, kad jie pasirašytų po to politiniu procesu ir kovotų su Daesh ir kitomis teroristų grupuotėmis, kurios bendrai yra apibrėžiamos kaip teroristų grupės, kad jie visi surastų savų, savų būdų, kaip būtų galima įsitraukti į procesą ir jausti nuosavybės jausmą už tą procesą, nes kaip, jūs, kaip daugelis jūsų sakėte, Sirijos žmonės turi nuspręsti, kokia bus šalies ateitis ir dabartis. Visi Sirijos piliečiai. Kaip sakiau, ir tie, kurie negyvena dabar šalyje. Taip pat yra labai svarbu ir tai, ką kolega Kocolino minėjo, reikia suprasti, kad prarandame ištisas sirių kartas žmonės žūsta, jie negauna švietimo, praranda viltį. Ir tokiu būdu Sirija ir visas regionas ne tik metus, bet už tai mokės. Ir dėl to mes labai daug investuojame savo finansų, lėšų ir darbo į švietimo programas, nes mes turime užtikrinti, kad ta šalis, kuri, kur švietimo lygis buvo labai aukštas, bendrai kalbant apie visus gyventojus, kad jis surastų galimybių toliau investuoti į savo ateitį, nes kai ateis laikas, kai reiks atkurti tą šalį, tada mes turėsime susidurti su sirių kartomis, kurie bus pasiruošę įsitraukti labai sudėtingą procesą, tai yra materialų ir nematerialų šalies atkūrimą. Taigi žinios, kompetencijos, patirtis, švietimas bendrai turime tuo pasirūpinti dabar, nes priešingų atveju kils rimtų problemų po 50 ar 20 metų. Taip pat kalbant ir apie radikalėjimą, nes jaunos, jaunų žmonių kartos, tų žmonių, kurie dabar mato tik karą, konfliktus, badą ir gyvenimą pabėgėlių stovyklose geriausio atveju, nebūtinai tie žmonės bus geriausi rydienos piliečiai. Taigi labai svarbu, kad ne tik humanitarnė pagalba būtų užtikrinama, bet kad būtų taip pat suprantama, jog tokiu būdu mes investuojame į savo stabilumą ir saugumą ateityje. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad daug klausimų buvo iškelta susijusių su tomis diskusijomis, kurios vyks dar šiandieną, kalbant apie Saudo Arabiją, Iraną, tarp jų atsiradusią įtampą, situaciją Turkijoje, situaciją dėl religinių mažumų, krikščionių mažumos padėtį, visos tos diskusijos, kurios vyks šiandien rytoj po ryt, čia norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kurį jau sakiau anksčiau. Man labai patinka būti čia, keistis nuomonėmis ir man, man mano darbė tai yra labai naudinga. Tiek komisijoje, tiek taryboje, kadangi esu ES vyriausiai galiotinė. Tačiau aš kai buvusi parlamento narė, ne, ne Europos parlamento, bet nacionalinio parlamento narė. Aš norėčiau pasiūlyti surasti būdų, kaip užsienio politikos diskusijas surenkti taip, kad būtų susitelta ties keliais esminiais klausimais, kad apie tai sužinotų ir išorės pasaulis, kad būtent parlamentas susitelkia ties užsienio politikos prioritetais kiekvieną mėnesį. Toks mano paprastas nuolankus pasiūlymas, galbūt tokiu būdu surastumėme galimybių taip dirbti, kad nebūtų uh, E, kartojamos tos pačios temos per tas 3-4 dienas, kurias praleidžiame kartu kiekvieną mėnesį. Dar buvo labai konkrečių klausimų užduota. Parama Jordanijai, prekybinė parama Jordanijai. Norėčiau pasakyti, kad mes išsamei vakar kalbėjomės apie tai su Jordanijos užsienio reikalų ministru dvišalio, dvišaliame pokalbyje ir taip pat tarybos rėmose ir man su Jordanijos karalienė pavyko apie tai pasikalbėti praeitą savaitę Briuselėje. Tai bus toks pasiūlymas, kurį aš pateiksiu, kad būtų teikiama parama Jordanijai ne tik finansais, bet taip pat, kad būtų taikomos išskirtinės laikinos tikslinės priemonės didinant ir lengvinant jų priekybą su ES, nes Tai yra šalis, kuri plėtojasi atsižvelgiant į Londono, Londono konferenciją ir turi labai daug ambicingų planų sukurti geresnės galimybės Jordanijos žmonėms ir taip pat Sirijos pabėgėliams. Ir aš manau, kad tai bus labai svarbu tam, kad tos priemonės būtų tvarios per vidutinės ir ilgesnės trukmės laikotarpį, kad Sirijos pabėgėliai tose šalyse galėtų gyventi taip, kad nebūtų, nekiltų ten konfliktų nes tai, kad jie ilgą laiką jau yra prieėmę daug Sirijos žmonių, šalis, kuri tikrai neturi daug gamtinių išteklių ir pati susiduria su sunkumais, kad tai gali sukurti socialinių ekonominių konfliktų ir mes turime užbėgti jiems už akių ir aš tikiuosi, kad mes galime pasikliauti šio parlamento paramą, kad būtų einama šią kryptimį, kad ne tik finansinė parama, tiesioginė parama būtų teikiama tom šalims, kurios e, priima pabėgėlius, tai ir konkrečiai Jordanija šiuo atveju, bet taip pat, kad būtų taikomos ir priekybinės priemonės, kurios leistų per vidutinės trukmės laikotarpį Jordanijai investuoti į darbo vietų kūrimą ir ekonomi, ekonomiką bendrai. Taigi tiek ir dėkoju Jums už jų, Jūsų pasisakymus, kurie man yra labai vertingi. Vėlgi, kaip sakiau, tikiuosi, kad tas kelias bus mus padrasinantis, toks padrasinantis, koks buvo per pastaruosius 3-4 mėnesius ir kad mums pavyks, bendradarbiaujant su pagrindiniais bičiuliais regione ir platesniu mastu, judėti į priekį ir palengvinti šį labai sudėtingą procesą. Bet, kaip sakiau, aš manau, esame teisingame kelyje. Olen